Posėdis tęsiamas. Vakar dienos posėdžio protokolas jums išdalintas. Ar turite pastabų? Matau, kad ne. Protokolas tvirtinamas. EFDD frakcija paprašė patvirtinti paskirimus į